Bonjour, rebonjour la séance. Euh. Labadiena, tęsame mūsų posėdį, vakarykščio dieno euh, posėdžio protokolas yra išplatintas, ar, ar turite prieštaravimų jam, ne, tuomet jis yra patvirtintas.